balsuojama bus pabaigus diskusijas. Šis klausimas, kitas klausimas yra Nepalas. Suteiksime žodį autoriams. Pirmiausia, geringiant Odenberg, pusantros minutės. Ačiū, ponia pirmininkė. Benjaminas Franklinas vieną kartą kažkada sakė apie Amerikos konstituciją, kad Konstitucija ne, negarantuoja laimės, ji tik tai leidžia jos siekti. Šiandien Nepalo piliečiai netgi negali siekti laimės. Konstitucijos rengimas užsitęsė, o svarbiausiai politikai, skaitant Nepalo komunistų partiją ir maoistus, nepasiekė kompromisą. O karinės grupuotės labai uh, slapta elgėsi, elgėsi, kai kalbama apie tą konstitucijos rengimą, o šalyje 13 milijonų gyventojų gyveno skurde be elektros ir švaisto žmogiškosius išteklius. Taigi mes e, raginame Nepalą neleisti, kad taikos susitarimas nueitų per niek, bet e, siekti parengti naują konstituciją, kuri ne tik apibrėžtų žmonių teisės ir pareigas, bet taip pat ir reikštų pažangą, kuriant demokratiją Nepale. Kaip e, parlamento narė iš šalies, kuri anksčiau buvo plėšoma į dalis, e, aš suprantu, ką išgyvena Nepalas. Konstitucija ne, nesuteiks laimės, bet leis jos siekti. Labai ačiū. Toliau panas Tamakas. Ačiū, ponė pirmininkė. Nepalo politinės nestabilumas vargu ar ką stebina, žinant, kokie baisus pokyčiai vyko pastaraisiais dešimtmečiais ten. Prisiminkite 2001 metų žudynės, e, dėl kurių iškilo grėsmė monarchijai, bet to prisiminkime karalius bandymus įvesti absolutizmą. E, e, kaip žinia, prieš porą metų buvo bandymų nuversti monarchiją, tačiau koalicija ir jos oponentai nieko nepasiekė. Demokratijos ateimas yra visiška iliuzija. Bet to nepamirškime, kad Nepalo žmonės kenčia nuo lygų, bado, skurdo, e, net ir politinių sunkumų, politinių kankinimų. Greiti pokyčiai Nepale nėra vykdomi kartu su susitaikymu ir gera pereinamąją teisingumo sistema. Aš tikiuosi, kad Nepalas e, susirauks reikalingos humanitarnės pagalbos e, Nepalas e, Pietų Azijai kelia rimtų saugumo iššūkių ir mes turėtume jam dėl to padėti. Ačiū. Ačiū, ponė Tenokai. Toliau Romėva įrėda e, dvi minutės. Ačiū, Savo kolegos Jean Lambert vardu kalbu. Ji yra E, delegacijos ryšiams su šia šalimi vadovė. Ji norėjo štai ką pasakyti. Akivaizdu, kad per pastarosius dviejus metus nepaliai vyko daug pozityvių pokyčių, apie ką ir kalbama rezoliucijoje, sudėtingomis aplinkybėmis. Tačiau nestebina tai, kad dabartinėmis aplinkybėmis ir įgyvendinti taiko susitarimą ir priimti naują konstituciją iki šių metų gegužės 28 dienos nepavyko o ta konstitucija būtų įtvirtinusi demokratijos ir žmogaus teisų principus. Dabar Konstitucinė asamblėja pratėsi savo veiklą dar vieneriems metams, buvo susitarta dėl trijų punktų plano tarp pagrindinių institucijų ir tai buvo padaryta paskutinė minutė. Tai leis e, palaipsniui įgyvendinti ir taiko susitarimą ir priimti Konstituciją. E, mes turime suprasti, kad ši galimybė dar neprarasta Reikia užtikrinti konstitucinį ir politinį stabilumą, kad valstybė pradėtų vystytis, keistis. Akivaizdu, kad atsinaujinančios energijos šaltiniai yra tampa svarbių pelno šaltinių valstybėje, tačiau to nepakanka. Demokratija turi pirmiausia įsitvirtinti. Maoistų uh, karių integracija yra labai svarbi. Tai yra vienas iš pagrindinių sąlygų demokratijos procesų uh, tasai. Mes manome, kad Europos komisija, skaitant ir visą ES, turėtų e, suteikti tas pagalbos priemonės. Tačiau e, jeigu pažangos nebūtų padaryta po keletos savaičių, tas priemonės reikėtų sustabdyti teikti. Kaip e, sakiau, Nepalas tampa nauja demokratinė respublika, todėl mes skatintume visas susijusias šalis veikti pagal trijų veiksmų planą. Jeigu taip neatsitiks, tai prarasime Neapol, e, Nepalo žmonių pasitikėjimą ir tai trukdys bet kokiai politiniai pažangai. Ačiū. Labai ačiū, ponė Romė Vairuėda. Toliau, ponas Prėda situația din nepal e îngrijorătoare întrucât violența. Ačiū, ponė pirmininkė. Situacija Nepale neramina, kadangi smurto atvejų daugėja. Tad labai svarbus yra susitaikinimo procesas nacionaliniu lygiu. Bet kita vertus, vėlgi, dešimt metų vyko civilinis karas, vidaus susirėmimai, per kuriuos žuvo 30 beveik tūkstančių žmonių. Dabar šaliai reikia naujos konstitucijos, kuri tvirtintų politinio gyvenimo pagrindus. Tad e, manyčiau, kad Nepalo politinės partijos turėtų dėrėtis be jokių iš ankstinių sąlygų ir tai turėtų darytis, daryti konstitucinėje asamblėjoje. Jungtinių tautų ataskaitos rodo, kad Nepale teismų sistema turėtų būti sustiprinta, kad būtų galima taikiai spręsti konfliktus, nes paminėjau, kad politinis nestabilumas neigiamai veikia taip pat ekonominę ir socialinę Nepalo padėtį. Tai šalis tikrai nėra viena iš silpniausių visame pasaulyje. Ačiū, ponė Breda. Toliau žodį suteiksiu ponui Joe Higginsui dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė feudalistinės monarchijos bandymas 2006-aisiais įvesti absolutizmą e, buvo atremtas šiaip jau e, ne, Nepalo e, žmonių reakcijos. Tad buvo šiaip jau mobilizuotos plačios gyventojų grupės. Tačiau aišku dabar, kad tos ir dešiniosios politinės partijos nenori, kad žmo, žmonių iniciatyva toliau skleistusi, nes tokiu būtų, būtų iškiltų grėsmė jų pačių privilegijuotoms pozicijoms. 50 procentų iš Nepalo 29 milijonų žmonių gyvena skurde. 16 milijonų iš, iš tų žmonių nepavalgė. Ir iš tikrųjų daugybė beraščių šalyje. Tad e, did, e, komunistų partijos Nepale e, šiaip jau padarė daugybę klaidų po 2006 metų, kai bandė sudaryti koalicinės vyriausybės su dešiniųjų pusi partijomis, tiesiog palaikydamos, palaikydamos buvusius tuos ūkio santykius, bet tokiu būdu buvo ir toliau palaikomas skurdas ir badas ir taip toliau. Vis dėlto 2006 masinis judėjimas ir šių metų generaliniai streikai labai aiškiai parodė, kad darbo žmonės ir patys skurdžiausi gyventojai nori permainų, kad tikrai galėtų išbristi iš skurdo ir priespaudos. Tad dabar tos partijos, kurios šiaip atstovauja žmonėms, iš tikrųjų nori pertvarkyti Nepalo visuomenę. Ne Tad šiuo atveju vienas žingsnis tiesiog sulaužimas tos koali, koalic, sutraukimas koalicinių santykių ir demokratinės kontrolės perėmimas, nes tik tai padės pa, pagrindus Nepalui pasikeisti ekonomiškai ir socialiniai ir kartu tai paveiktų Indi, nepaliečių dirbančių Kinijoje ir Indijoje padėtį. Bet to taip pat bus atsižvelgiama ir kitų nacionalinių tautinių grupių teisės. Ačiū. Toliau suteiksiu žodį kolegiai Šakiai. Dvi minutės. Po 2006 metų pasiektas taikos susitarimas, bet vėl jam iškilo grėsmė ir šalyje vėl atsinaujino politinis nestabilumas ir vienas, vienas, vienas to atveju naujos konstitucijos rengimo įstrigimo, įstrigimas. Nepale, Nepalas turi daugybę potencialo vystytis ekonomiškai ir apriboti skurdą, bet vis dėlto politinis nestabilumas to neleidžia. Pirmiausia, nuolat pažeidinėjami įstatymai, uh, E, tą daro valstybės saugumo e, struktūros, kitos valstybinės struktūros. Nepale taikinimo komitetas e, šaly, jo darbas turėtų būti taip pat atgręžtas į tai, kas padaryta praeitie, tačiau orientuotas ir į atvejį. Taip pat E, labai svarbu, kad Nepale būtų sukurtas, e, sukurta nepriklausoma teismų sistema e, ir kartu, kad žodį galėtų tarti tarptautinis kriminalinis teismas. Tad mes remiam Nepalo, Nepalo politinių partijų ir vyriausybės pastangas rasti sprendimą iš šitos, praeit, šitos, situa, šitos situacijos. Europos Sąjunga irgi turėtų uždrausti tokių mirtinų ginklų e, eksportą į Nepalą ar bet kokių įrankių galimų naudoti kankinimui eksportą. Tai yra apie tai kalbama vienoje mūsų priimtoje rezoliucijoje. Ačiū. Ačiū, ponia Šakė. Jūs paskutinė iš autorių dabar kalbės e, politinių frakcijų vardu, pirmiausia, ponia Bašesku. nors pilietinis karas baigėsi 2006 metais, ekonominė ir socialinė situacija Nepale yra vis dar labai sudėtinga. Be stabilumo Nepalas negali uh, vystytis kaip jos kaiminės, kaip, pavyzdžiui, Indija ar Kinija. Ir uh, antimaoistinių partijų alijansas nesugebėjo patvirtinti e, konstitucijos iki 10 metų gegužės mėnesio galutinės datos, todėl sveikintina tai, kad dar metams buvo pratestas konstitucinės asamblėjos terminas. Nepalas privalo patvirtinti konstituciją, kad galėtų įsivyrauti įstatymų viršnybė ir būtų paisoma piliečių teisų. Noriu paminėti, kad didžiausias pavojus Nepalo stabilumui yra ekstremi, ekstremistinės nuotaikos ir smurtas sprendžiant politinės problemas. Ačiū. Ačiū kolegė Bašesku. Toliau ponė Ziobro. Pona Ziobro. Atsiprašau, ponė pirmininkė, situacija Nepale kelia mums nerimą jau daugelį metų. 1958 metais ten įvyko pirmieji rinkimai, tačiau demokratiniai sprendimai netruko ilgai ir pastaraisiais metais matome tam tikrą pažangą. 2006 metais buvo patvirtintas taikus susitarimas, e, užbaigęs pilietinį karą. Vėliau 2008 metais įvyko rinkimai į Konstitucinę asamblėją, kurie buvo vertinimi kaip atitinkantis tarptautinės normas, tačiau dabar matome, jog situacija blogėja sprendimas dėl e, to, kaip išplėsti Konstitucinės asamblėjos kompetenciją, galbūt teisingas žingsnis, todėl ES turėtų pa pa paremti visas pastangas, kuris užtikrintų taiką ir stabilumą šioje šalyje. Taip pat turime galvoti ir apie žmogaus teisės ir krikščionių teisės, kurios dažnai toje šalyje pažeidžiamas. Ačiū. Ačiū, ponė Zebra. noriu paprašyti kolegų, kurie turi tekstą raštu, skaityti jį šiek tiek lėčiau, nes sunku suprasti, ką jūs sakote. Toliau ponas Černetski vieną minutę. Ačiū ponė pirmininkė. Komisarė, aš neskaitysiu, aš kalbėsiu. Ir aš pažadu, kalbėsiu lietai. Nors tai man ir neįgimta. Situacija Nepale gerėja, paradoksas, e, bet taip yra. Dėl pastarojo meto sprendimo suteiktų daugiau galių parlamentui. Tačiau Nepalas dar tik tai pradeda tą ilgą kelionę. Pilietinis karas, aišku, padarė didžiulę žalos visai šaliai ir jie tik dabar pradeda regėti šviesą tunelio gale. Europos parlamentas gali padaryti daug, kad padėtų šalies demokratizavimui. Tačiau turint galvoje, kad politinės partijos toje šalyje yra labai specifiškos pagal savo nuomonės, savo pasiūlymus dėl reformų, tai yra maoistų, komunistų pasiūlymai, kurie yra labai kontroversiški. Ačiū. O dabar pereiname prie spontaniškų pasisakymų. Pirmiausia, ponia Korhola. Puhemies. Lähes... Dėkuoju. Pilietinis karas užsitęsęs beveik dešimt metų Nepale galiausiai baigėsi taiko susitarimu. Tačiau padėtis toli gražu nerami. Kariuomenė ir politinės partijos ne visiškai kontroliuoja situaciją, nepaliai išlieka daug aktualių problemų, didėja neramumai šiuo metu. Problema yra susijusi su kariuomenės vadais ir jos demokratinė kontrolė. Jungtinės tautos ir ES turi nedelsdamos imtis veiksmų, kad užkirstų kelią tokiems žmogaus teisų pažeidimams. Turėtume padėkoti žmogaus teisų komisarui už gerą darbą padarytą nepalei iki šiol, bandant išspręsti kritinės problemas ir sukurti saugę ateitį Nepalo žmonėms. Ačiū ponė Korhola. Toliau ponė Kretų. Dėkoju. Aš sutinku su kolegomis dėl įtampos ir smurto vyruojančioje toje šalyje. Norėčiau paminėti vieną skaudžiausių problemų, su kuria susiduria nepaliečiai. Tai yra skurdas. Gyventojai turi gyventi itin skurdžiomis gyvenimo sąlygomis E, kurias užaštrina politinis nestabilumas. Dėl to šalis nei kiek ekonomiškai neauga. Geografiškai ši valstybė yra tarp dviejų e, labai greitai augančių šalių - Kinijos ir Indijos. O Nepalas tokiomis sąlygomis, kokios susidarė dabar ten, negali pasiekti jokio ūkio augimo. Trečdalis gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos, jie neturi pakankamai e, maisto, E, neraštingumo lygis nepaprastai didelis, e, infliacija susijusi su maisto kainomis e, kelia ne tik įtampą, bet ir humanitarinės problemas. Todėl turėtume politiškai konkrečiai sutelkti dėmesį į paramą Nepalo ekonomikai ir pagalbą žmonėms. Ačiū, ponė Kretų. Toliau ponas Deva. Um, Ačiū, pirmininkė. Man labai pasisekė, nes aš ką tik grįžau iš Nepalo. Turime suprasti, kad Nepale vykstantis politiniai procesai yra labai trapus, bet pažangus. Tačiau būtų labai neprotinga tęsti politinius procesus ma nenuginklavus maoistų, nes maoistai atsisako dalyvauti policiniuose procesuose ir nori pakeisti vyriausybę, bet jie atsisako nusiginkluoti. Negalima pasiekti jokios politinės pažangos, jeigu ginkluota žmonių grupė neatsisako ginklų ir netiduoda jų valdžiai. Kol to neužtikrinsime, mes turėsime labai švelniai įtikinėti abipusės Nepale, kad tai yra ilgalaikis visų žmonių interesas. Ir pagalba iš ES turėtų ateiti su sąlyga, kad jie visi nusiginkluos ir suformuos kokį tik, kokią tik įmanoma vieningą vyriausybę. Ačiū. Ačiū, kolega. Deve ir paskutinis e, spontaniškas pasisakymas, ponia Tunštain. Labai ačiū. Keliarius metus man teko gyventi Nepale. Tai buvo tuo metu, kai Nepalo žmonės norėjo pakeisti politinę sistemą. Tai buvo prieš 20 metų. Ir tada aš buvau nemaža optimistė. Tačiau pasirodė, kad šis procesas kur kas sudėtingesnis negu kad tikėjomės. Nepalas yra labai sena, turtingos e, istorijos, kultūros šalis. E, Nepalo žmonės religingi. O be to čia minimas šalies ekonominis potencialas. Bet kita vertus tokio potencialo nėra, kadangi Nepale nėra gamtinių išteklių. Joje ją siaubia dažnai žemės drebėjimais. Bet vis dėlto Nepalas e, šiaip jau įspraustas tarp dviejų tokių sudėtingų, komplikuotų kaimynų, e, nori, nori, nori, nori gyventi geriau. Tad jeigu mes nepadėtume, tai tikrai būtų didelė tragedija mums visiems. Labai ačiū, ponė Wunstein. O dabar žodį suteiksiu komisijos nariui, ponui Daliui. Ačiū, ponė pirmininkė, garbėjai parlamento nariai. Išėjimas iš politinės aklavietės Tai iš tikrųjų, e, šiaip jau mes tam skiriam labai didelį dėmesį komisijoje. 2010 m. gegužės 28 buvo e, naujosios pilietinės konstitucijos paskelbimo data. Tačiau, tačiau vėlgi konstitucijos skelbimo klausimas dar suvėlintas metais. Ir dar daugybė prieštara dalykų kenkia demokratijos procesui to taip kaip federalinė sistema, taip pat e, tų buvusių karių integravimas ir dviejų šalies armijų suvienimas integravimas šaliai dar tebėra pakibusi grėsmė, kad ji vėl gali įsmukti į netvarką ir chaosą. Tad e, nauja konstitucija e, buvusių maoistų e, struktūrų integravimas darosi vis sudėtingesnis. Tad net ir metų, atrodo, šitam procesui pabaigti nepakaks. Bet to žmogaus teisų padėtis šalyje neramina. E, aukštasis žmogaus teisų e, komisaras e, tai yra jo, ats, ats, jo biuro darbas pratestas dar 12 mėnesių Nepale. Ten ruošiami vietoje, ruošiami vietoje Nepalo valstybinių institucijų, pilietinių įvairiausių struktūrų žmonėms. Žuvus buvusiam ir mirus buvusiam Nepalo ministrui pirmininkui e, daugelis dalykų pasidarė neaiškus, e, tad iš tikrųjų šaliai reikia tokių tvirtų politinių lyderių, kurie padėtų šalims partijoms susitarti. Ir čia, šiame procese, ES tai tenka didelis vaidmuo padedant Nepalui. Jau padaryta nemažai pareiškimų, taip pat aukštojo pabėgėlių klausimo, žmogaus teisų e, atstovo pareiškimai e, šiaip jau verčia institucijas Nepalo grįžti prie dėrybų stalo, tad ES pasiruošusi padėti e, Nepalui. ES galė, nori padėti bet kokiam procesui, kurio rezultatas būtų taika. Tad Antai e, šiaip jau Nepalui skiriama daug vystomosios pagalbos. Komisija konkrečiai remia, e, skiria 6, skiria 6 milijonus eurų praėjusiais metais, metais, o ateinančiais metais pradžioje numatoma nu, suteikti 22 milijonus eurų. Be to nemažai lėšų uh, lėšų numatyta e, maoistų buvusiam, buvusių karių būstams statyti ir, ir palaikyti. Labai svarbu, kad e, vėlgi kad Nepalo žmonės neprarastų taikos vilties, taikos po 2008 metų, metų taikos susitarimo. Tad komisija kartu su valstybėmis narėmis dirba ir toliau tęsia bet visokias pastangas, diplomatinės, politinės ir bet kokias kitas pastangas, siekdama užtikrinti demokratinį ir taikų Nepalo buvimą. Labai ačiū, komisarė Dali. Tad dabar čia buvo pateikti šeši e, pakeitimų pasiūlymai dėl, dėl rezoliucijos iš socialistų demokratų, liberalų, PPE frakcijos. Tad baigiam diskusijas ir tas klausimas bus perduotas tada balsuoti. Toliau klausimas dėl egzekucijų Libijoje. Tanukas. Aš neturiu galtinės nuomonės dėl mirties bausmės, tačiau e, tai turi būti didžiausias nusikaltimas, kuris turėtų būti baudžiamas ko gero e, tokia mirties bausmės, tačiau